Manau, galime pradėti. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mėly kolegos, mėlos kolegės, norėčiau Jūs pasveikinti susirinkusi mūsų posėdį. Visų pirma, turėtumėm patvirtinti darbo tvarkės projektą. Jeigu niekas neprieštarauja, tai skelbiu, kad darbo tvarkė patvirtinta. Dabar turėtumėm patvirtinti gruodžio 21-22 dienos posėdžio protokolą. Jeigu niekas neprieštarauja, skelbiu, kad ir protokolas patvirtintas. Dabar reikime prie trečio darbo tvarkas klausimo. Tai yra um, uosto paslaugų rinka dėl posėdžio vedimo tvarkos ir e, balsavimo pagal 73 taisyklę. Mes e, priminėsime sprendimą dėl dėrybų pradžios, e, e, teisės aktų, dėl kurio balsuosime, atsižvelgiant į tai, kad tas teisės aktas buvo labai ilgai rengiamas, mm, reikėtų e, daug e, kruopščių apsvarsyti šį sprendimą, atsižvelgti į dėrybas su nacionaliniais parlamentais, nes e, dėrybinėje komandoje gali būti ne tik šešėliniai pranešiai. Jeigu priimsime sprendimą šiuo klausimu, visų pirma, tas klausimas turėtų būti sprendžiamas plenarnėje sesijoje, bet bent jau atidėtas iki kito mūsų komiteto posėdžio. Taigi, pirmininkė, manau, kad šiandien mes neturėtume dėl to klausimo balsuoti. Turėtume balsuoti dėl pranešimo, bet dėl e, dėrybų pradžios turėtume balsuoti kitame posėdėje. Labai ačiū. Mes priemam tai domin, tačiau šiandien balsuosime, o paskui žiūrėsime, ką daryti su balsavimo rezultatais. Visų pirma, pasitikrinkime, ar veikia gerai aparatūra. Galite balsuoti kaip tik norite. Your micro doesn't work? Neveikia mikrofonas. Bitte. Point of order. Point of order. Okay. Dėl posėdžio vedimo tvarkos. Dėl šio klausimo politinės svarbos ir dėl to, kad komisija bandė primesti e, parlamentui savo poziciją pastaruosius 11 metų ir dėl to, kad e, tai susijęs su, su tvirtais politiniais įsitikinimais šiuo klausimu. Norėčiau paprašyti pranešėjo pasirūpinti tuo, kad jis, jam būtų patikėtas rimtas e, visų remiamas mandatas, galiojantis įdėrėtis su taryba. Mes taip pat prašome, kad šis klausimas būtų svarstomas e, plenarnėje sesijoje prieš priimant kokius nors tolesnius sprendimus dėl PSR. Ar pranešęs norėtų pasisakyti? Tai to... Sakėte, kad komitetas turi, kad komitetas turi nuspręsti, kaip elgtis. Test. Balsuokime. Panašu, kad aparatūra veikia. Na, o dabar balsuokime dėl pakeitimų nuo 99 iki 103. Kas už? Kas prieš? Ka atmesta. Norite pastikrinti? Gerai. Balsuojame. Das Wort ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 14 už, 30 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta. Dabar 105, 105 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime, kur yra Paulė arba Hana, nematau. Taigi pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. 26 už, 18 prieš primta. 106 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Tolimesni pakeitimai atkrenta. Dabar antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Kompromis 3. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Balsuojame dėl trečiojo kompromiso elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 38 už 7 prieš. Niekas nesusilaikė. Trečias kompromisas, sako pirmininkas. Ne, vis dėlto ketvirtas. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Doliau, toliau, 356 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 už, 24 prieš atmesta. 369 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 371, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 370 ir 372. 374 West. 374, kas už? Dėl 374. Kiti prieš tai buvo pakeitimai atkrito. 374, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 376, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penkioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 703, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 704. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 705. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 706. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šimtas septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 107. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. 18 už, 26 prieš, vienas susilaikė, atmestas. 109. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 111. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 111. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. EPP frakcijos balsų, balsų turime vienu per daug. Toks yra faktas. Vis dar vienu balsu per daug. O dabar tas vienas papildomas balsas dingo, viskas tvarkoja, 21 už, 23 prieš atmesta. 112 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pasitikrinkime antras pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už, 24 prieš atmestą. 113 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestą. 114 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 114. Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Vėl EPP e, frakcijos balsų turime vienu per daug. Dabar viskas tvarkoj, baigime balsuoti. 25 už, 20 prieš. 115 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Gerai, pasitikrinkime ir dėl 115. Ir vėl turime vienu balsu per daug iš EPP frakcijos. Na, negalima taip. Štai dar vienas balsas. Na, o dabar viskas tvarkoja. 22 už, 22 prieš atmesta. Gerai, kad pasitikrinam. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 21 kompromisas, kas už. Atleiskite, praleidome 143 pakeitimą. 143. Kas už, Jūs, aš dar truputį palauksiu, kol surasite tą pakeitimą, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Bet pasitikrinkime. 143 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. 19 už, 24 prieš atmesta. 21 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 22 kompromisas. Bet prieš tai dar 155, kas už, taip pat ir 156. Abu šie pakeitimai 155, 156, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 157, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 158, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 159, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 160, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 161, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 23 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 179, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. 179 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 22 už, 23 prieš atmestas. 17 pakeitimas. Taigi 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime 17 e, pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 23 už, 22 prieš. Priimtas. 24 kompromisas kas už kas prieš, kas susilaiko primta. 189, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 148, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 148. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už, 24 prieš atmesta. 190 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 190. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 24 už, 21 prieš. 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 22 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 25 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 26 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 27 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 205 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 219, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 219. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 19 už 26 prieš atmestą. 218. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 218. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 26 už, 19 prieš. Priimtas. 231. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 230 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Baigiamasis balsavimas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Dabar balsuojame dėl e, nuomonės projekto su pakeitimais. Baigiame balsuoti. 29 už, 13 prieš, 3 susilaikė. O dabar dar dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 28 už 14 prieš 3 susilaikė. Rezoliucijos projektas taip pat patvirtintas. Na, dabar dėl dėrybinių įgaliojimų. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 24 už, 14 prieš, 7 susilaikė. Taip yra patvirtinti ir darybiniai galiojimai. Noriu padėkoti pranešėjai. Um, in, in your, in your channels, you Moment, ich bitte noch mal... Um- Prašyčiau visų dėmesio. Prašyčiau minutėlę palūkėti. Prašau šiek tiek dėmesio iš jūsų pusės. Balsavimo sąraše parašyta, kad mums reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Tai yra 25, o dabar yra 24 balsai už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 But still. Sicherlich. I think we can start. Manau, kad galime tęsti mūsų posėdį. Po 15 minučių per traukėlės galime tęsti darbą. Labai džiaugiuosi galėdamas iš karto pasveikinti du ministrus, kurie atvyko į mūsų komiteto posėdį. Visų pirma, tai yra e, François Bausch, e, vystimas ir infrastruktūros ministras iš Luxemburgo ir Melanie Schulz-Vanhagen, e, infrastruktūros ir aplinkos ministrė iš Niderlandų. Labai ačiū už tai, kad jūs abu kartu pas mus atvykote į šį posėdį. Labai malonu e, šiandien e, išgirsti tai, ką pasakys pirmininkavusios ir pirmininkaujančios e, šalių ministrai. Abu ministrai trumpai pasisakys, paskui prasidės bendros diskusijos, o paskui suteiksiu dar kartą žodį abiems ministrams. Ponas Bauš, visų pirma žodis jums. Uh, uh, Ačiū, Maiklai, už įžangą ir norėčiau ypač e, atkreipti jūsų dėmesį į, į tokį naują dalyką, kad, draug, kad aš pasitraukiančios pirmininkės atstovas čia dalyvauju posėdė draugės su ateinančios pirmininkės atstovu. Manau, kad e, pirmininkaujančių valstybių bendradarbiavimas yra tikrai e, funkcionuojantis dalykas ir Luksemburgas. E, noriu pasidžiaugti savo pirmininkavimo metu, sėkmingai bendradarbiavimo su dabar pirmininkavimą perimančiais Niderlandais. Susitikome, jie dalyvavo visose mūsų renktose konferencijose ir drauge rengėme svarstomus dosie ir aš žinau, kad Niderlandai toliau nagrinės tuo, tuos dosie, kuriuos mes, e, dėl kurių mes dirbame ir, ir, ir kuriais, e, tuos klausimus, kuriais pasiekėme sėkmės. Kaip jau sakiau, atvykau čia į parlamentą, buvau atvykęs į parlamentą praėjusiais metais, kad pristatyčiau mūsų pirmininkavimo programą. E, mes nenorėjome bandyti apriepti šimto, pavyzdžiui, projektų, bet sutelk, norėjome sutelkti dėmesį į svarbiausius e, svarstomus klausimus, kurio, kuriais, na, negaliu sakyti, šimta procentinis buvo sėk, sėkmės šansas, bet tais klausimais, kur, kur, kur galėjome kažką nuveikti ir nusprendėme, kad geriau sutelkti dėmesį ir dirbti iš esmės kai kuriais klausimais, o ne bandyti viską apriepti ir paskui negalėti ne, jums pasakyti jokių rezultatų. Teisė kuros rytyje mes visų pirma sutelkėme dėmesį į du politiškai opius klausimus, ketvirtą į geležinkelių e, pasiūlymų paketą ir turiu pasakyti, kad geležinkelių e, srityje, geležinkelių klausimų parlamente, į parlamentą buvo atėjus, pas jūs buvo atėjęs jau spalio mėnesį, praėjusiais metais, 8 spalio, atsiprašau, čia šio laikinės ryšio priemonės. Uh, Taigi buvau atvykęs pas jūs e, spalio 8, kad apžvelgčiau e, reikalų padėtį po spalio mėnesio ministrų posėdžio. Viso ko to nebekartosiu, bet noriu dar kartą pasidžiaugti tuo, kad mums pavyko pasiekti kompromiso dėl šio e, klausimo spalio 8-ąją. Ir po, po, po to ministrų susitikimo įvyko trys trišaliai dialogai. E, ir drau, tose e, susitikimuose dalyvavo ir kolegos iš Niderlandų. Ir bandėme Taigi, nedelsiant pradėjome e, trišalės e, dėrybas pirminik, e, draugės su Niderlandais mūsų pirmininkavimo metu, kad parengtume tuos klausimus ir kad kiek įmanoma greičiau pasiektume susitarimo iki šių metų kovo arba balandžio mėnesio. Ir noriu padėkoti savo e, biurui, savo tarnybai, bet taip pat teisės tarnybai, sekretoriatui. Dirbame kaip komanda, nes kitaip nebūtų pavykę pasiekti sėkmės e, dėl, dėl šių klausimų. Ir vertinant dėrybas dėl ketvirto geležinkelio paketą, būtent š, dėl šio E, tikrai sudėtingo klausimo. Bendras komandinis darbas buvo tikrai naudingas, nes mes draugė su Niderlandais planavome dėrybas, kaip jau sakiau, įvyko trišalio, trišalio susitikimo trišalio dialogo susitikimai Luksemburgui pirmininkaujant ir mums pavyko pasiekti kompromisui, kompromisu, pasiekti kompromisu susitarti su jumis parlamentu. Uh, gruodžio mėnesį ir e, šiais metais dar, šią savaitę dar vyks trys trišaliai susitikimai kur bus toliau e, tobulinami kompromisai. E, jau sakiau, kad spalio mėnesį pasiektas bendras kompromisas šiuo klausimu ir šiandien to nekartosiu. Noriu tik priminti, kad mums pavyko pasiekti e, vienbalsiškumo taryboje. E, Ir e, tas klausimas buvo tikrai labai opus ir sudėtingas ir kova vyko iki pat spalio 8-osios, kuomet įvyko ministrų tarybos posėdis ir visi tarybos nariai ba ba balsavo už pakeitimus, nors e, iš pradžių beveik visi buvo nepatenkinti tais pakeitimais tuo tekstu, kuris buvo pateiktas ir mums pavyko jį subalansuoti, pasiekti pusiausvėros ir uh, ir, ir tas pasiektas kompromisas yra tikrai trapus ir yra pavojus, kad delegacijos kai kurios atsitrauks ir tai jau pradeda vykti ir aš tikiuosi, kad tas balansas bus išlaikytas ir kad viskas bus užbaigta per kitus kelis mėnesius. Ir užbaigdamas šio klausimo aptarimą, uh, Aš noriu pasidžiaugti konstruktyviu požiūriu dėrybose. Man e, buvo informuotas, kad dėrybos su parlamentu, su pranešiais vyksta labai našiai ir kad e, vyks, na ir kad tariamas dėl esminių dalykų. Uh, Ir manau, kad būtent taip ir turi vykti sprendimai, būtų, turi būti priimami sprendimai pagal bendrą sprendimų priimimo procesą. Mes turime suvienyti savo pajėgas, kad procesas nebūtų paralyžiuotas. Ir tikrai džiaugiuosi, kad viskas taip ir vyksta. Europos e, vadovų taryboje e, priimant sprendimus E, didesnį vaidmenį e, vaidina re, re, realizmas, e, reali politika ir, o parlamente labiau atsižvelgiama į europinę perspektyvą. Tai labai gerai ir manau, kad suderinus abus tuos požiūrius pavyks parengti galutinį tikslą. Toliau vidaus vandens laivyba. Liuksemburgui pirmininkant prasidėjo dėrybos dėl direktyvos dėl e, vidaus vandens laivybos e, techninių aspektų. Kompromiso dar nepasiekta, bet tikimės, kad Niderlandai permatys pirmininkavimą to pasieks. Toliau e, sudėtingas, prieštaringas aviacijos e, pasiūlymas, kaip e, tikriausiai prisimenate, Liepos mėnesį viskas prasidėjo, o aviacijos sektoriuje e, aklavietė situacija nepasikeitė. Ir kaip jūs, jūs tai žinote, tikriausiai e, greitai viskas nepasikeis. Ir per šešis mėnesius E, mm, kaip, sutinku, kaip ir prieš šešis mėnesius, kad sakiau, kad teisėkuros institucijos parlamentas turi suvadinti savo vaidmenį, e, svarstant šį klausimą ir koreperų posėdėje mes dar kartą pakartojame, patvirtiname šį požiūrį ir e, apie tai pranešėme komisijai, vertinant teisės aktų rengimą, tačiau nepavyko pasiekti. E, kažkokio taip pokyčių, tačiau džiaugiuosi, kad komisija pristatė poziciją transporto ministrų posėdėje gruodžio mėnesį. Ir aš tikiuosi, kad Niderlandams pavyks uh, pasiekti poslinkių šioje srityje. Norėčiau perti prie tų teisėjų, kurios pasiūlymų, kurie buvo teikti, kuriuos aš teikiau per mūsų pirmininkavimą. Visų pirma, orientacinės diskusijos, kaip ir sakėme savo pirmininkavimo pradžioje, buvome numatę dviejas didelės orientacinės diskusijas. Uh, mūsų tikslas buvo suteikti galimybę valstybėms narėms pristatyti savo viziją komisijai. Tai žinoma svarbu. Uh, nes svarbu, kad komisija, nes komisija dirba šiais klausimais ir tai yra būdas daryti įtaką komisijos darbui, surenkiant diskusijas taryboje. E, spalio mėnesį buvo svarstoma Europos transporto politikos bendrosios gairės, remiantis 2011 baltąją knygą. Ir parlament, komitete mes dirbame su ponu Van de Kamp, o spalio mėnesį kalbėjome apie e, kelių transporto socialinius aspektus. Inicijavome šias diskusijas ir e, taip pat tai, tai buvo vienas mūsų prioritetų, bendrų prioritetų. Įvykusios diskusijos buvo atviros ir nuoširdžios ir tai yra aktualu, tas klausimas yra aktualus daugeliu valstybių narių. Uh, negalime pamiršti ir kelių saugumo, su, saugumo keliuose aspekto, tai turi išlikti mūsų bendrų prioritetų. Su kolegomis e, mums pavyko surenkti įkvepiančias ir, irgi atviras diskusijas. Tai aktualu. E, taip pat buvo kalbama e, apie vair, europinį vairuotojo pažymėjimo e, modelį ir taip pat kalbėjome apie tai, ko reiktų siekti, kad sumažintume e, aukų avarijose skaičių. Ir dar vienas dalykas, tai dar vienas svarbus įvykis, tai neoficiali taryba skirta dviračių transportui. Tai e, buvo mūs, mes norėjome uh, populiarinti netaršias transporto priemonės ir būtent todėl buvo surinktas e, ministrų susitikimas skirtas dviračiams kaip susisiekimo priemoniai. E, tai, tai buvo se, labai sėkmingas renginys, džiaugiuosi, kad jūsų komiteto pirmininkas dalyvavo jame ir, ir, ir mes e, daugiau susipažinome su šio transporto priemonė. E, dviratis e, kaip transporto priemonė yra ekologiškas, netaršus. Ir transporto ministrai tą progą e, paskelbė deklaraciją dviračio, dėl dviračio kaip transporto priemonės ir tai deklaracijai buvo pritarta spalio 8-ąją e, oficialiajame transporto ministrų posėdėje. E, Ir komisija dabar privalės rimtai atsižvelgti tai, kas išdėstė toje deklaracijoje. Žinoma, dviratis neišspręs visų mūsų problemų, bet tikrai dviratis gali pagelbėti. Aš, pavyzdžiui, pats dažnai važinėjau dviračiu. Tai tiek apžvelgiant Luxemburgo pirmininkavimą, o dabar esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus, pasiūlymus, kritikos žodžius Dar kartą ačiū už gerą bendradarbiavimą su parlamentu. Noriu padėkoti Jums už Jūsų paramą, taip pat ir už patiktus pasiūlymus. Danke sehr. Ich danke auch für den Vortrag. Labai ačiū už pasisakymą, už rezultato apibendrinimą, o dabar suteiksiu žodį kolegiai iš Niderlandų, prašom. German, dear Michael, esteemed member. Pone pirmininkė, kaip komiteto nariai, man didelė garbė kreiptis į komitetą kaip transporto tarybos pirmininkiai ir aš žinoma tikiuosi, kad mūsų pirmininkaujant Europos Sąjungai, dėl pirmininkaujant mes tikrai dirbsime puikiai kartu. Kaip tik būtent bendras darbas yra sėkmės pagrindas. Esame susitikę per ankstesnius posėdžius ir nebejoju, kad su kitais dar komitetų nariais sutiksime ir vėliau per šį pusmetį. Gruodį vyko transporto tarybos posėdis ir tuomet aš parodžiau tokį dviračio, dvigubų dviračio paveiksliuką, kad palistruočiau mūsų bendrabiavimą su Luksemburgu. Luksemburgas važiavo priekyje ir vairavo, o Niderlandai sėdėjo gale, minė pedalus ir apšilinėjo. Ir, na, tikrai nuostabu, kad buvusioji ir pradančioji pirmininkas valstybė sustinka čia šiame posėdyje, galime kartu aptarti rezultatus. Fransuo beje tikrai puikiai važiuoja ir vairavo dviratį. Na, dabar jau mano eilė griebti vairą. O mūsų partneriai Slovakija ir Malta jau pradėjo minti pedalus. Tikrai bus nelengva pasiekti tų pačių rezultatų, kuris pasikė Luxemburgas, tačiau mes pasistengsime ir jeigu reikės, važiuosime aukščiausią pavarą. Noriu aptarti keletą svarbių klausimų, tačiau prieš tai norėčiau pasidalinti bendru požiūriu į mūsų būsimą pirmininkavimą. Pirmiausia, reikia Europoje glaudžiau bendradarbiauti, kad pasiektume konkrečių rezultatų. Reikia sukoncentruoti mūsų pastangas ties tais reikalais, kur Europa gali padaryti daugiausiai. O kitus klausimus ir iššūkis geriausiai spręsti yra nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygiu. Antra, Labai tikiu inovacijomis. Ir čia turiu galvoje du dalykus. Pirmiausia, inovacijos gali paskatinti tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą, taip pat pagerinti Europos komercingumą. Tačiau inovacijos taip pat yra svarbu ir iš tos pusės, kaip mes savo veiklą darome, mes įstatymų kuriejai, reglamentuotojai. Ten, kur taisyklių reikia, jos turi būti protingos ir efektyvios. Tačiau taip pat labai svarbu, kad sukurti papildomą pridėtinę Europos vertę, atmetant naujas galimybės e, startupams, naujiems verslams, taip pat skatinant kūrybingumą ir dalinti gerąją praktiką. Trečias dalykas. Tarp institucinių lygių reikia investuoti į gerus santykius tarp tarybos, komisijos ir parlamento. Taigi, veikime prie Europos bendrabiavimo. Visi žinome, kad ši dabar Europai sunkus iššūkiai pilni laikai. Pabėgėlių krizė, teroristų grėsmė, pasaulyje finansų krizė, taip pat ir nacionalinių sienų kontrolės at, e, atnaujinimas, tai taip pat labai paveikia transporto skyrių, e, transporto sektorių. Ir labai svarbu, kad tam, kad pasiektume europinių rezultatų, reikia susivienyti ir veikti kartu ir imtis veiksmų. Reikia ir geresnio reglamentavimo ir užtikrinti, kad, kad teisės aktai būtų gyvendinti. Taip pat reikia imtis pasinaudoti naujomis galimybėmis pagerinti Europos konkurencingumą. Manau, kad mes esame prie naujos pramoninės eros lenkščio. Būtent apie tai buvo kalbėta praeitą savaitę Davose pasaulio ekonomikos forume. Taip pat ir transporto logistikos srityje. Manau, kad per pirmiausius 20 metų pokyčių bus daugiau negu buvo per pastarąjį šimtmetį. Galime pagerinti judumą, skatindami išmanes ir tvarias transporto logistikos sistemas. Manau, kad tai turėtų padėti mažinti kūro naudojimą, mažiau, e, užtikrinti mažesnį avarijų skaičių. Ir būtent dėl to žaliam ir tvariam mobilumui aš skirsiu daugiausiai prioriteto. Ir daugiausiai dėmesio bus skiriama automatiniam vairavimui. Balandžio pirmą dieną vyks neformali transporto aplinkos saugos ministrų taryba Ten taip pat dalis mano kolega Sharon Dyksma. Ten su kolegomis, kurie atsakingi už transportą ir aplinkosaugą, susirinksime ir svarstysime tvaraus judumo scenarius ateičiai. Žinoma, labai kviečiame ir parlamento delegaciją prisijungti ir, ir dalyvauti šiuose svarbiose diskusijose. Taigi tikiuosi jūs ten pamatyti. Toliau. Geri ryšiai pirmiausia, kad valstybė turi užtikrinti gerus santykius ir aš siekiu, kad mes dirbtume skaidriai, efektyviai ir sąžiningai. Norime, kad ES veiktų, veiktų sklandžiai, nepaisant visų sutingumų, kurie mūsų kyla. Taip pat reikia numatyti aiškius prioritetus. Reikia aptarti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, Europos aviacijos konkurencingumas, Ir Šipolio Amsterdamo oro uoste praėjusią savaitę vyko aviacijos viršūnų sutikimas. Ten dalyvavo ministrai, par, e, parlamento nariai, kitų parlamento nariai, taip pat aviacijos įmonių vadovai. Kitas svarbus dalykas, Rotterdame šiemet, birželio mėnesį, vyks TNT dienos. Ten kalbėsime apie transporto dekarbonizavimą, taip pat ir inovatyvų infrastruktūrų finansavimą. Ir visi šie renginiai rengiami glaudžiai bendradarbiaujant su Europos komisija gerų santykių palaikymas taip pat reiškia ir tai, jog reikia stengtis palaikyti atvirą dialogą su parlamentu. Ir per tuos kaltį mėnesių tikiuosi aktyviai dirbti šios rytyje su jumis ir pasiekti rezultatų. Dabar šiandien aš aptarti keletą klausimų. Pirmiausia, aviacija. Komisija yra parengusi aviacijos strategiją ir būtent jį buvo aptarinėjama Europos aviacijos viršūnių sutikime. Manau, kad viršūnių sutikimas tikrai buvo didelė sėkmė Michael Vim, Geisen, Daidre, Mateis, buvo labai malonus ten matyti. Viršūnių sutikimas parodė, kaip aviacija yra svarbi ekonomikai, darbo vietoms, taip pat ir verslui bei turizmui. Ir ten gavome aišku signalą, kad reikia prioritetų padaryti Europos aviacijos konkurencingumo didinimą. Taip pat matėme, kad yra pažangos. Tiesiog, kad reikia daryti pažangą Single European Sky srityje bei Cesar srityje. Taip pat privat valstybė pastebėjo ir pažymėjo, kad reikia užtikrinti aviacijos saugumą kai kuriais klausimais, ypač bepiločių orlaivių taip, ir ESAS srityje. Išgirdome įvairių preferencijų, pavyzdžiui, kas buvo pasakyta dėl uh, ir Sulankos valstybių, taip pat ASEAN valstybių ir Turkijos. Tačiau manau, kad visą tai reikia dar gerai apgalvoti prieš teikiant įgaliojimus. Tikiuosi, kad taryba ir parlamentas galės sustarti dėl šių klausimų artimiausių metų. Ir toliau norėčiau pereiti prie geležinkelių. Pirmiausia, noriu pasiekti, kad būtų, gali, būtų galima sutarti iki kalėdų dėl ketvirtojo geležinkelių paketo. Manau, kad reikia pasinaudoti esamų įdirbių. Tikrai manau, kad galime čia gerai padirbėti, tačiau yra ir problemų, sunkumų, kaip François minėjo. Tarybos bendrasis požiūris apima tam tikrą sutarimą, tačiau buvo labai sunku įtraukti visas valstybės ir dėje nebėra daug vietos, kur manevruoti. Toliau. Vidaus vandenų laivyba. Taip pat ambicingai žiūrime šį klausimą dėl techninio reikalavimo vidaus vandenų laivybos laivams. Ir vėlgi François Bošo tikrai puikiai padirbėjo šį srityje, kaip ir geležinkelių paketo srityje, tačiau mums reikia toliau dirbti ir užtikrinti tai, kad visoje Europoje būtų suderinta techninė sistema šioje srityje. Ir tai būtų galima taip pat paskatinti geriau išnaudoti Europos vidaus vandenis laivybai. Toliau uostai. Na, norėčiau, kad galėčiau, norėčiau galėti pasakyti, kad vyko geras diskusijos dėl įgaliojimų, tačiau dėja gaila, gaila, kad vis tik jūs komitetas nepriėmė sprendimo dėl įgaliojimų. Ir tai reiškia, kad dar negalėsime pradėti dėrybų šiuo klausimu. Tačiau, na, tikiuosi, kad greitai bus patvirtinti įgaliojimai ir pasidės dėrybos. Toliau. Tačiau pasakyti, kad žinoma, suprantu, jog yra vis komiteto darbo atveika labai įtempta ir labai daug klausimų ir nebejoju, kad mes turėsime ką aptarti. Aš tik noriu, kad paaiškinti keletą pritetų. O toliau keletas pastabų dėl turizmo. Nors aš ne, ne, ne aš už tai atsakau, už tai atsakau kolegė, kuri MKO posėdį dalyvauja šiuo metu. Tačiau ji prašė pasidalyti šiomis mintimis su jumis. Taigi, mums labai svarbu yra tai, kokį poveikį turizmui daro internetiniai verslo modeliai. Ir manau, kad labai svarbu gerinti paslaugų kokybę, gerinti darbuotojų įgūdžius, taip pat gerinti prieigą prie finansavimo, bei užtikrinti geresnę vidaus rinkos, geresnį vidaus rinkos veikimą šis rytyje. Ir visi šitie dalykai mums labai svarbus bus turizmo srityje. Galiausiai, ponė pirmininkė, na, Pradėjau nuo to, kad Luxemburgas ir Niderlandai važiavo dvigubų dviračių, tačiau dabar vis tik įsivaizduoti, kad mes važiuojame tokiu trigubų dviračių. Ši nuotrauka yra iš neformalios transporto tarybos. Taigi pasieksime rezultatų tik, jeigu visi kartu dirbsime, parlamentas, komisija ir taryba. Ir mano pareiga bus pristatyti valstybių narių požiūrius. Ir, žinoma, dirbsime su jumis kartu, kad užtikrintume tvarų augimą bei taiką ir klėstėjimą Europoje. Ačiū. Labai ačiū. Na, o dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. Visų pirma, Vandenkamp, prašom. Ačiū. Pirmininkė, aš Savo ruoštų taip pat norėčiau pasveikinti abu ministrus atvykusius pas mus. Norėčiau pradėti nuo pono Bauš, paskui pateiksiu klausimą ir poniai Šulc. Tai, ką jie pasakė, yra tarpusavyje susiję. Taigi, gerbiamas pirmininkė, aš visų pirma norėčiau pasidžiaugti, kad pas mus atėjo abu ministrai, nes kartais iš tikrųjų e, e, susidaro toks įspūdis, kad viena šalis nežino, ką daro kita. Labai džiugu, kad e, Beneliukso šalis taip puikiai bendradarbiauja. Aš tikiuosi, kad taip pat bendradarbiaus ir Slovakija su Malta. Aš dėkoju ne tik už tai, kad jūs pas mus atvykote, bet ačiū ir už pasiektus rezultatus. Aš manau, kad už tai reikėtų padėkoti ir jūsų kolegoms. Jie tikrai pasiekė puikių rezultatų. Norėčiau paminėti geležinkelių paketą, apie kurį kalbėjote ir jūs, ir ponia Šulc. Parlamente sklando palanki nuotaika, galutinio tikslo dar nepasiekėme, tačiau tikrai norėtumėm, kad dėl visko būtų sustarta dar iki Velykų. Jau pasiekta nemažai pažangos spalio 8, bet aš tikiuosi, kad viskas ir toliau judės į priekį. Dėl vidaus vandenų darbai irgi tęsiasi Bet aš, esu, aš turiu tam tikrų abejonių dėl europinės politikos ir jūsų minėto važiavimo dviračių. EPP frakcijoje e, veikia, dirbantis Niderlandų atstovai mano, kad vis dėlto tai, apie ką jūs kalbėjote, susiję su subsidarumo principu. E, mobilumas miestuose, važinėjimas dviračiais. Taip, tai yra dalykai, kuriuos reikėtų skatinti, bet viską turėtų spręsti ne politikai. Pane, ponas Bauš perdada keletą dosie poniai Šulc. Visų pirma, emisijų skandalas. Abu ministrai e, tarsi paliko tą emisijų arba išmetamųjų taršalų skandalą nuo šalyje. Šis skandalas susijęs ir su COP21 rezultatais. Manau, kad apie tai reikėtų kalbėti. Ir taip pat e, dar vienas labai svarbus dosie, tai yra senasis aviacijos paketas. Aš tikiuosi, kad šiais metais bus rastas sprendimas ir tam senajam aviacijos paketui. Amsterdame įvyko neformalus viršūnių sustikimas aviacijos klausimais. Manau, kad tas sustikimas buvo tikrai sėkmingas ir tikiuosi, kad to sustikimo rezultatai bus panaudoti formuojant europinę policiją, e, politiką. Atsiprašau. Amsterdame vyko neformalūs posėdžiai, susitikimai ir su pramonės atstovais. Jie kalbėjo apie tai, kokios svarbios inovacijos. E, Europa turi naudotis inovacijomis. E, Taip, mes turėtumėm daugiau gaminti, bet kad ir kiek daugiau gamintumėm, vis tiek nepar, nepralenksime kinų. Aš manau, kad mes turėtumėm sutikti sutelkti daugiau dėmesio ties inovacijomis. Svarbu, kad būtų tinkamai įgyvendinami ir jau suderinti teisės aktai. Yra būtina e, kelti įgyvendinimo klausimą. Taip, labai puikiai idėja yra ir dėl tų automobilių, kurie patys savaime važiuoja. Toliau investicijos į e, smulkesnius vandenų takus, kelius e, jau yra naudojamos e, lėšos įgyvendinant TNT projektą. Bet e, ypač Prancūzijoje aš manau, kad reikėtų daugiau investuoti e, į mažesnius sausumos vandenų kelius. Labai ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė Bauš, ministrė Šulc, labai džiaugiuosi, kad pas mus atvykote. Aš noriu padėkoti už tai, kad e, posėdžio organizatoriai iš karto pakvietė abu ministrus į tą patį posėdį. Aš norėčiau padėkoti ponui Bauš už tuos šešis mėnesius, kuriuo, per kuriuos jūs tikrai daug nuveikėte. Tikrai pasiekta daug, didžiulė pažanga su ketvirtuoju geležinkelių paketu. Gerbiamas ministrė Bauš, norėčiau Jums pateikti klausimą. Kaip Jūs asmeniškai vertinate uh, E, dėrybas dėl ketvirtojo geležinkelių paketo per pastaruosius penkis su pusę mėnesio. Ir dar vienas klausimas. Dėl techninio ramščio. Kaip vertinate dėrybas dėl techninio ramščio? Kaip Jūs manote, kaip reikėtų e, balsuoti Europos parlamento plenarinėje sesijoje, ar taip, ar ne? Uh, kaip taryba turėtų atsižvelgti į būsimus Europos parlamento balsavimo rezultatus. Ir kaip jūs įsivaizduojate, kaip bus įmanoma pasiekti susitarimą per trilogus? Kitas mano klausimas yra skirtas ministriai Šulc. Gerbiama ministrė, jūs jau paminėjote daug svarbių dalykų pristatydama pirmininkavimo programą. Aš norėčiau e, paminėti vieną kontroversišką klausimą, kuris matomas jūsų pirmininkamo programos 14 puslapyje. Ten kalbama apie TTIP dėrybas. Jūs sakėte, kad sieksite spartaus sustarimo dėl TTIP. Jūs žinote, kad diskusijos vyksta tikrai labai sudėtingai, bent jau mano šalyje, Vokietijoje. Kokia yra jūsų asmeninė nuomonė? Uh, Kokias pasiekmes TTIP susitarimas turės Europos transporto sektoriui? Kokių privalumų ir trūkumų turės toks susitarimas? Jūs minėjote daug įvairių prioritetų, bet man e, pritrūko e, tokio prioriteto kaip e, kelių sistemos miesto gatvių sistemos. Ir kaip Jūs manote, koks vaidmuo čia tenka ir viešame, viešojo transporto sektorija dirbantiems darbuotojams. Toliau dėl automobilių, kurie sugeba patys vairuoti. Mane tikrai labai žavi šį idėją. Europos komisija šiuo klausimu pasisakys ir per plenarinį posėdį, nes jai buvo pateiktas žodinis klausimas. Ką apie tai mano pirmininkaujantis Niderlandai ir kaip Jūs manote, ar Europos komisija artimiausiu metu paskelbs kokią nors žalę knygą apie tokius automobilius arba dar kažką panašaus? Uh, Ačiū toliau, Robert Zylė. <clears throat> Man arī gribētu sveikti uh, abus ministrus. Uh, šis... Norėčiau pasisveikinti su abiem ministrais. Tai tikrai puikus pavyzdys, kad uh, šis dviejų pirmininkaujančių valstybių, Niderlandų ir e, Luksemburgo tandemas puikiai veikia. Norėčiau paraginti jūsų nepamiršti ir po to pirmininkavimą perimsinčios Slovakijos. Galbūt tai neturėtų būti trejato formatas, bet e, ta šalis turėtų pratesti jūsų gerus pradėtus darbus. Ketvirtasis geležinkelių paketas pasiekta, tikrai geros pažangos Luksemburgų pirmininkaujant. Galbūt e, pasiektas rezultatas nėra idealus, bet tikiuosi, kad dėrybose viskas vyks sėkmingai ir įveiksime techninį segmentą, politinį segmentą šio paketo ir susitarsime dėl e, raudonųjų linijų. Pavyzdžiui, kalbant apie o, uosto valstybės kontrolę. Čia yra daugybė raudonųjų linijų e, ir balsuojant dėl mandato buvo negatyvus balsavimas, tačiau žiūrėsime, kaip seksis toliau. Jūs minėjote informacijos technologijų plėtrą bei inovacijas. E, man kelia, kai kurie, man kelia susirūpinimą kai kurie aspektai susijęs su šia sritimi. E, kalbant apie migracijos krizę ir transportą, žinome, kad Niderlandai savo pirmininkavimo metu ieškos sprendimų šioje srityje. Tačiau turime nepamiršti, jog būtina atsižvelgti įvairių šalių požiūrius. O Šengeno sistema yra iškilusi tam tikrą riziką. Ir vertinant Vertindami padėtį transporto sektoriuje jau dabar matome, kiek tai kainuoja. Švedija ir Danija jungiantis tiltas. Ten yra daugybė e, patikros punktų, kliūčių ir todėl transporto naudojimas šioje atkarpoje taps labai brangus. Kaip ir visa ta situacija gali labai daug kainuoti transporto sektoriui. Turime pamastyti apie, apie, labai, apie galimas labai rimtas pasakmes. Toliau, jeigu kalbėtume apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę ir tam projektui skirtas lėšas, tai, tai buvo daugiausia tarp valstybiniai pasienio projektai. Tačiau jeigu mes darysime, jeigu mes deklaruosime politinę valią toliau tuos projektus įgyvendinti, esant tokiai situacijai, kuomet Šengeno erdvė Šengeno erdvėje iškils senosios sienos. Mes prarasime pinigus e, skirtus tiems pasienio projektams vien dėl to, kad atsiras nauji e, pasienio patikros punktai. Todėl, ponė ministrė, norėčiau išgirsti jūsų siūlymus ir jūsų sprendimus šiais klausimais. Danke sehr. Jetzt Gesine Meissner. Ja, vielen Dank. Labai ačiū toliau, pane Meissner. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti abu ministrus. Mano kolegos jau minėjo, kad dabar esame atsidūrę sudėtingoje situacijoje. Tiek Luksemburgas, tiek Niderlandai um, pirmininkauja sudėtingų laikotarpių. Aš kaip dirbanti transporto politikos srityje, galiu pasakyti, kad labai svarbu, kad visa Europa būtų vieninga. Dabar visa Europa susiduria su e, pabėgėlių problema. Kaip mes tuo pat metu galime, galime dėrėtis e, dėl vadinamojo integruoto bileto, integrated ticketing? Aš žinau, kad e, Luksemburgas padarė viską, ką galėjo. Tikiuosi, kad dabar, pirmininkaujant Niderlandams, bus priimti tokie sprendimai, kurie suvienys Europą, o ne dar labiau ją suskaldys. Tai turėtų būti mūsų esminis prioritetas. Na, nu, dabar konkrečiai apie transporto sektorių. Jau buvo sakyta, kad Luksemburgas daug padirbėjo su geležinkeliu paketu, dabar darbus turi tęsti Niderlandai jūs galite remtis e, jau e, pasiektais dėrybų rezultatais. Tikrai viskas turėtų klostytis gerai dabar dėl vidaus vandenų. Na, aš žinau, kad čia pažangos nepasiekėme e, ne dėl to, kad Luksemburgas blogai dirba, o dėl konkrečios problemos susijusios su Reinu. Uh, Dėl aviacijos jūs sakėte, kad čia darbai užstrigo. Liuksemburgas mažutė šalis. Aš tikėjausi, kad ji diplomatiškai išjudins didesnės šalis. Dabar visas viltis dedu į Niderlandus. Tikiuosi, kad pavyks išspręsti e, bendros aviacijos politikos keleivių teisių klausimus. Aš nekalbu apie suvereniteto klausimus. Tikrai man labai svarbu, kad ES būtų galima užtikrinti keleivių ir prekių judėjimą. Negali atsitikti taip, kad, pažiūrėjau, dėl Gibraltaro, um, dėl dviejų šalių suvereniteto problemų viskas liks kaip ir buvo. Uh, Mes Paryžiuje per COP21 konferenciją sutarėme dėl bendrų tikslų, kaip mažinti emisijas. Ir būtų tikrai labai gaila, jeigu dėl Gibraltaro problemos būtų blokuojamas aviacijos paketas, juk aviacijos sektoriuje atsiranda tikrai daug emisijų. Dabar dėl dviračio Tikrai puikiai dviračių konferencija buvo surinkta. Su Niderlandų įvaizdžiu dviračiai tikrai labai dera. Ir manau, kad dviratis yra tikra ateities transport priemonė. Na, gal ir netaip jau lengva vežti pakeleivį dviračių, bet tikrai dviratis turi daug galimybių miestuose. Buvo minėtos inovacijos, manau, kad iš esmės tai yra labai svarbi tema visiems komitetams, o ypač daug galima nuveikti transporto sektorija, ypač užtikrinant transporto saugumą. Daug kas sako, kad pats e, vairuojantis automobilis yra žymiai saugesnis negu kad toks automobilis, kurį vairuoja žmogus. Aš E, tikrai e, su nekantrumu laukiu e, tolimesnių darbų. Bet, pažiūrėk, kas atsitiks dėl tiekimo grandinės, juk dėl skaitmeninės ekonomikos gali atsirasti vairių pokyčių. Galbūt reikia dar pagalvoti ir apie tokių automobilių išmetant, išmetamas emisijas, uh, įvairius skaitmeninius, skaitmeninės ekonomikos klausimus. Dėl TTIP aš tiksliau dėl e, europinės, europinio metro bileto. Tai tikrai labai e, svarbus e, projektas, kuris gali padėti suvienyti Europą. Aš dar susi, tikiuosi, kad pavyks susitarti ir dėl uosto paslaugų. Dėl ketvirto geležinkelio paketo. Jūs sakėte, kad nekažin kokią manevro laisvę turime, bet aš manau, kad vis dėlto dar tarybą galima išjudinti. Kiti kolegos jau minėjo TTIP. Aš su nekantrumu jūs, laukiu jūsų atsakymo į klausimą apie TTIP. Šis būsimas sustarimas su JAV teikia daug galimybių Europai aš gal kiek skeptiškiau vertinčiau šio sustarimo poveikį transporto sektoriui. Ir aš tikrai su nekantrumu laukiu, ką Jūs manote apie TTIP poveikį transporto sektoriui. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset meidän vieraille. Ačiū pirmininkė. Sako pane Kylonen. Aš taip pat norėčiau padėkoti ministrams Man patinka toks mąstymas. Jūs kaip traukinių vagonai sukabinti drauge. Tikiuosi, kad e, toks modelis bus na, naudojamas ir ateityje, pirmininkaujant kito, kit, kitoms valstybėms. Noriu padėkoti Luksemburgui ir palinkėti Niderlandėms perimtiems pirmininkavimą visokiojo pasiekmės. Turiu klausimą abiems. Po klausimą abiems. Visų pirma, kreipiuosi į Luksemburgo atstovą. Kaip manote, kokį paveldą paliekate per pirmininkavimą perimančiai valstybei ketvirtam, su ketvirtu geležinkeliu paketu. Kaip manote, kokie iššūkiai laukia e, mūsų šioje srityje, jei norime sprendimo pasiekti iki Velykų? Klausimas Niderlandams informacijos technologijų paslaugos bei skaitmeninė darbo tvarkė. Kaip rengėtės e, e, tobulinti teisės aktus šiuo klausimu, turint omeny naujas įmonės, naujus verslininkus ir jiems tenkančią atsakomybę. Kaip užtikrinsite, kad e, jų teisės ir pareigos būtų tokios pat, kaip ir tų verslininkų, kurie greba dabar egzistuojančiose įmonėse? Aš ir pats save įtraukiau į kalbėtojų sąrašą, nes norėjau padėkoti ministrui e, Bauš už visą tai, ką jis pasiekė ir linkiu ministrai iš Niderlandų toliau tęsti jo pradėtus darbus. Jau nekarta buvo paminėtas kelrodis planas e, skirtas dviračiams. Aš žinau, kad ministras tikrai uh, E, yra labai e, mėgstantis dviračius žmogus. Komisarė taip pat labai mielai važinėja dviračiu. Na, o Liuksemburgė um, tikrai nemažai ministrų dviračiais važinėja. Tikiuosi, kad to pasieks, tokiu pavyzdžiu pasieks ir kiti ministrai. Dėl subsidiarumo principą. Be abejo, tai svarbu. Kalbant apie miestų mobilumą, visą laiką galima sakyti, kad tai yra subsidiarumo klausimas. Miestai gali daryti, ką tik nori, bet miestai negali pareikšti, mes norime e, e, lėšų iš ES biudžeto, bet juos panaudosime prieš europinius tikslus. Jeigu jūs gaunate finansavimą iš ES biudžeto, jūs esate įsipareigoti juos tinkamai panaudoti. Negalite sakyti, pinigus tai paimsiu, bet e, šiaip tai vadovausios subsidiarumo principu. Mes e, turėtumėm siekti tokios situacijos, kuri būtų palanki visiems Vokietijos ministrė sako, kad e, Europos miestų viduje bent pusę visų krovinių galima pervežti vadinamaisiais krovininiais dviračiais. Ir aš manau, kad tai yra visai įmanoma. Taip pat buvo minėta plieno gamyba. Kalbant apie dviračių pramonę, Tai dviračių pramonėje yra sukurta daugiau darbo vietų negu kad e, Europos plieno pramonėje. Aš žinau, kad, tai, kad mes jau e, pusantrų metų vis kalbame apie tai, kiek krovinių yra pervažama geležinkeliais ir kiek e, sausumos keliais. Eurostatas viską tarsi blokuoja. Sako, kad neturi duomenų apie krovinių pervežimą geležinkeliais. Duomenų yra, bet Eurostatas nenori bendradarbiauti su Europos geležinkelių agentūra. Dėl to turi sikišti komisija. Šį kartą netaryba viską blokuoja, šį kartą veiksmų turimtis taryba, e, komisija. Aš jau minėjau Amsterdame įvykusią konferenciją. Pavyzdžiui, bendradarbiaujant su Turkija, tai kyla problema tame, kad Turkijoje yra valstybinių oro linijų, kurios yra finansuojamos iš valstybės biudžeto, bet taip atsitinka ir Europos Sąjungoje. Pažvelkime į Persų įlankos e, šalis. Ten daug e, oro linijų yra subsidijuojamos, bet mums e, reikia sąžiningos konkurencijos. Ketin, norėčiau sužinoti, ką ketina šioje srityje nuveikti pirmininkaujantis Niderlandai. Sustikimas Amsterdame buvo tikrai labai naudingas, bet uh, Mes turime siekti sąžiningos konkurencijos. Na ir galiausiai apie tai kalbėjo ir ponė Maisner. Pažvelkime į ES geležinkelių infrastruktūrą. Pasienio ruožuose yra tikrai labai e, daug e, spragų, labai daug tuščių vietų. E, trūksta geležinkelio infrastruktūros kai kuriuose ruožuose ir tokios infrastruktūros sukūrimas netiek ir daug kainuotų. Tai kodėl ji nesukūriama? Ir kodėl e, neteikiamos paskatos e, form, e, tiesti papildomus geležinkelius, ypač pasieniuose. Dėl geležinkelio paketo, dėl turiu pasakyti, kad dėl tam tikros paketo dalies jau susitarta ir aš tikiuosi, kad pirmininkaujant Niderlandams pavyks susitarti dėl likusių klausimų. Tack, ordförande, och jag vill också börja med att hälsa ministrarna välkomna hit. Jag tror mina kollegor har... Ačiū, ministrė. Ministrams noriu padėkoti Jums už tai, kad atėjote pas mus. Kolegos jau uždavė beveik visus klausimus, o aš noriu uh, užduoti klausimą Niderlandų atstoviai. Niderlandai jau daugelį metų e, garsėja transporto sistemų išmanymu ir jūrų transporto ir e, sausumos transporto srityje. Iš tikrųjų, jūs esate transporto tauta, transporto priemonių tauta, apie tai e, kalbame. Mano šalyje Švedijoje buvo iškilę e, problemų, primant teisės aktus dėl kabotažo. E, vietos ir nacionalinės įmonės e, kai kurios buvo, e, joms teko nutraukti darbą dėl nelojalios konkurencijos. Noriu paklausti apie Niderlandų patirtį šioje srityje. Mano šalis dar nėra taip pažengusi transporto srityje kaip jūsų. Ir kabotažo klausimų, rengiant kabotažo teisės aktai, nebuvo apgalvoti kai kurie aspektų ir buvo minėtas tas tiltas tarp Danijos ir Švedijos. Resunto tiltas, e, per jį pervažiuoti reikia valandos. Ir dėl to teisės akto teko imtis kai kurių priemonių, nes kitaip uh, E, būtų pažeisti e, priimti įstatymai. Negalima, e, reikia skirtingai reglamentuoti važiavimą tuo tiltu. Taip pat turėjo elgtis ir mūsų kolegos Danijoje. Apgailėtina, kad tenka apgalėtina tai, kad tame ant to tilto atsirado kontrolės punktų. Aš buvau savaitgalį ten ir aš e, važiavau per tiltą, bet, e, na, paso, pasitikriname, bet tai užtruko keletas sekundžių. Aš nesuprantu, kodėl e, tokios, kilo tokia didelė baimė dėl to, kas, kas ten yra. Noriu grįžti prie kabotažo teisės akto. E, šiame sektoriuje yra labai daug problemų ir tai sukėlė labai daug nusivylimų, ypač dėl, dėl to, kad e, dėl to teisės primto akto e, atsirado socialinis dempingas, dempingas nes atsirado galimybė sukčiauti. Ir noriu užduoti klausimą Niderlandams. Tai tikrai didelė problema. Jūs esate transporto šalis. Kaip galime konkrečiau reaguoti, kad užpildytume šią spragą, kuri atsirado dėl šio teisės akto? Danke sehr, das war jetzt die Koordinator. Labai ačiū, jau pasisakė visi koordinatoriai ir dabar manyčiau, kad ministrai galėtų atsakyti klausimus. Paskui dar suteiksiu žodį 11 kitų komiteto narių. François Bauš. Ačiū. Aš norėčiau paradėti nuo kolegos Ertrūk. Jis man pateikė du konkrečius klausimus. Uh, Pane Kilonen taip pat man turėjo konkrečių klausimų. Jie iš esmės tėravosi to paties, taigi aš pabandysiu vienu įpu atsakyti šiuo abiejų kolegų klausimą. Visų pirma, mano asmeninė nuomonė apie ketvirtą geležinkelių paketą. Kokiu dar sunkumu galėtų iškilti? Ką iš mūsų paveldės Niderlandai? Man atrodo, labai svarbu dėl visko susitarti trilogiją su Europos parlamentu iki balandžio ar gegužės mėnesio. Pirmininkaujant Luksemburgui pavyko pasiekti neblogų kompromisų pirmo svarstymo metu mes sustarėme dėl esminės e, filosofijos, kaip kad siekia ir Europos parlamentas. Ir manau, tai paaiškina, kodėl trilogija vyravo tokia palanki dvasia, visi taip teigiamai, optimistiškai buvo nusiteikę. Dėl sunkumų, kurie laukia. Sunkumą atsirastų, jeigu mes nukryptumėm nuo to kelio, kurio dabar einame. Kalbu iš valstybių narių pusės. Sunkumų kiltų, jeigu mes bandytumėm atsisakyti Europos parlamento filosofijos. Būtų neteisinga kurti Europos Sąjungos teisės akto e, tekstą, nesuprantant, kad e, padėtis regionuose labai skiriasi. Būtų neteisinga neatsižvelgti į e, regioninius skirtumus, regioninius aspektus. Dėl to galėtų atsirasti vairių sunkumų. Aš tikiuosi, kad ir komisija labai džiaugiasi tuo kompromisu, kuris buvo pasiektas pirmininkaujant Luksemburgui. Ir aš tikiuosi, kad nebus bandoma uh, E, kvestionuoti tų klausimų, dėl kurių jau buvo susitarta spalio mėnesį. Bet kalbame apie visą pasiūlymų paketą ir aš esu nusiteikęs optimistiškai, tikiu, kad pavyks susitarti. Taip pat aš manau, kad daug kas priklauso nuo paties požiūrio, o taip pat ir nuo Europos parlamento požiūrio. Dėl aviacijos paketo visi džiaugiasi, kad kažkas vyksta, bet manau, kad Galbūt aviacijos paketui reikėtų kiek kitokio požiūrio tam, kad pavyktų pasiekti sustarimą. Dėl pirmojo techninio ramščio turiu pasakyti, kad nematau jokių priežasčių, dėl kurių nepavyktų susirasti dėl techninio ramščio. Darybos dėl techninio ramščio turi būti baigtos kiek įmanoma greičiau. E, spalio mėnesį Europos taryboje e, buvo pasiektas susitarimas ir dėl antro bei trečiojo ramščio tų dėrybų rezultatai gruodžio 16 dieną buvo perduoti ir parlamentui. Dar trūksta komisijos rekomendacijos. Mes jau kreipėmės į komisiją, jį pažadėjo savo rekomendaciją pateikti kiek įmanoma greičiau. Vasario mėnesį per plenarinę sesiją Europos parlamentas, ko gero, galėtų patvirtinti sustarimą dėl techninio ramščio. Mes visi esame nusteikę labai optimistiškai ir tikimės, kad pavyks sustarti dėl viso paketo. Negalime dar labiau atidėlioti susitarimo dėl pirmojo techninio ramščio. Aš esu tvirtai įsitikinęs ir dėl to, kad Spalio mėnesį buvo patvirtinta pagrindinė filosofija taryboje ir dėl ketvirto geležinkelio paketo. Ir aš tikiuosi, kad galbūt net jau kovo mėnesį pavyks susitarti dėl viso paketo. Labai ačiū. Supratau iš komisijos atstovų reakcijos, kad jie suprato, kas jiems buvo sakoma. Man atrodo, veido išraiška viską pasako, jūs turite dar pasistengti. Noriu šitą pasitikslinti. Aš anksčiau pateikdamas klausimą, sako ponas Ertruk, aš e, tikrai nebadžiau pirštų nei į tarybą, nei į komisiją. Ministras, aš tiesiog norėjau aiškaus atsakymo. Taip, e, jūsų atsakymas buvo aiškus, aš norėčiau, kad atsakytų ir komisija, sako ponas Ertruk. Nu, dabar žodis Niderlandų ministrai, prašom. Entschuldigung, Wim, die niederländische Ministerin. Um, <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmą klausimą atsakysiu landų kalbą. Ponui Fonderkampfui, būtent jis uždavė šį klausimą. Taigi, ačiū už klausimą. Na, taip. Tai dabar emisijų klausimas, tai parlamentas dabar turi priimti pasiūlymą, čia jau jūs turite imtis veiksmų. Kol kas sunku pasakyti, kaip klostytis pagrindų direktyvos peržiūra, kaip, kaip tai su to siesis. Žinoma, suprantu, kad yra dirbama ties šiuo klausimu ir nebūtinai tai turbūt aptariama beje ir transporto taryboje, juk iš, iš tikro tai liečia tris skirtingas tarybas. Manau, kad galiausiai sprendimus priims aplinkosaugos taryba, bet bet kuriuo atveju vis tiek aplinkos ta pati valstybė ir aš, aišku, žinoma, stebėsiu, kas vyksta. Toliau dėl finansavimo. Dėl to, kaip būtų galima pasilėti finansavimą, kad įtrauktume vidaus vandenys į integruotą sistemą. Tai žinoma, aš labai palaikau šią mintį. Reikia numatyti finansavimą gerinimui, antskilių gerinimui, taip pat palaikymui, tai taip pat ir su TNT klausimu. Ir per minėtą į TNT dienų posėdį mes bandysime įtraukti šį klausimą darbo atvarkę. Tikrai nebėjau, kad dalyviai supras, koks svarbus klausimas tai yra. Toliau, ponas Ertuker uždavė klausimą dėl T-tip Na, transportas, ypač jūrų transportas, yra labai svarbus. ES interesai darybose dėl TTIP. Darybos vis dar vyksta. Kol kas sunku prognozuoti, kokios bus TTIP pasiekmes transporto sektoriui. Tačiau, na, jūs klausite man asmeninės nuomonės. Tai, na, čia pasakyti, kad asmeninę nuomonę greičiau išsakyti nebent, kad nors kit, kitų kartų, nes dabar esu pirmininkas, atstovauju daug valstybių, Ir kaip pirmininkas sakau, kad manau, jog pasimas bus geros ir atsivers Europos transporto sektoriui labai daug galimybių. Tai tiek dabar, o asmenės nuomonės paklausite tai kitą kartą. Toliau. Klausėte apie Niderlandų iniciatyvas dėl kelių paketo. Ar tiksliau dėl kelių failų tai kol kas nėra jokių konkrečių pasiūlymų, nenumatome jokio teisėkuros darbo. Žinau, kad komisija dirba ties kelių paketų ir 16 metų pabaigoje, antroje pusėje pristatys tai, tai bet mes jau busim baigę pirmininkauti. Pirmininkaut ponai Baušui, mes apie tai jau šiek tiek kalbėjome. Ir tuo metu svarbiausias diskusijos sukosi apie tai, kad reikia ne kurti naujus reglamentus, kurie liestų socialinę dimenciją, bet kaip reikia užtikrinti geriau esamus teisės aktus, kurie liečia socialinę dimenciją. Taip pat beje, tai, apie tai kalbės vėliau, kad skiriasi Švedija, nes valstybės dažnai skirtingai vertina tos teisės aktus, skirtingai įsigyvendina ir tai kelia problemų. Nebėjau, kad komisija kels šį klausimą kelių pakete, tačiau kol kas dar nežinome, ką jie pasiūlys. Žinoma, klausite komisijos. Galbūt komisija galės paaiškinti. Toliau. Ponas Eč. Ponas Ertung uždavė klausimą, bei kitą tai minėjo apie automatinį vairavimą. Ir buvo klausima, kas bus darbo turiu šie klausimų, kaip ir kitus posėdžius. Tai aš manau, kad tai labai svarbus dalykas yra. Mes turim prioritetą skatinti išmanų iš vairavimą, atvažalį vairavimą ir visą teisės su automatiniu vairavimu. Taip pat tai turėtų mažinti kūro poreikį, mažesnį numatytą avarijų skaičių geriau panaudoti infrastruktūrą. Gerai, kad užduotis išklausimo komisija ir komisija dabar turės priplanęs atsakyti. Ir norime, kad valstybės narės padarytų, na, sutartų šį klausimą ir padarytų Amsterdamo deklaraciją šį klausimą. Tuomet bus kalbama apie tai, kurias sritis reikės reglamentuoti, kurių ne. Galbūt privatumo klausimai kels problemų, saugumo klausimas yra. Čia galbūt reikės reglamentavimo, galbūt kitur reikės mažinti reglamentavimą. Pavyzdžiui, vienos sutartis numato, kad reikia visuomet laikyti vairą rankose. Na, tai nėra parlamento sprendimas, bet tai yra toks dalykas, kur reikia laikytis ir kila klausimas, kaip tai sies su inovacijomis, tad reikia dėl to svarstyti norėčiau sulaukti visų valstybių narių paramos, nes būtų svarbu, kad visos valstybės narės vienodai tai padarytų. Nes, pavyzdžiui, būna problemų, būna problemų su traukiniais, kuomet reikėdavo pasivažiavus sieną keisti traukinius dėl kitų skirtingų saugumo reikalavimų, bet dabar jau mūsų sistema leidžia be stojimo keliauti per Europą, tai labai gerai. Toliau, Ziller ir Maisner uždavė klausimą. Tai ketvirtų metų tarybos sprendimas numato, kad bus palaikomi pagrindiniai komisijos sprendimo elementai, tačiau taip pat reikia mažyti ir administracinį naštą. Tarybai buvo sunku pasiekti sutarimo, tačiau 15 metų, 15 metų spalio mėnesį buvo pasiektas kompromisas. Taigi, bet taip pat valstybė sakė, kad šie rezultatai yra pragmatiški ir tas tekstas bus mūsų darybų šities tašku per darybą su parlamentu. Na, kaip jau anksčiau sakiau, norėčiau darybas jau pradėti, gaila, kad e, ne, balsavimas šiame komitete neleidžia dar to pradėti ir labai prašau parlamento balsavimą patvirtinti šį klausimą artimiausiu metu. Toliau Zyler klausimas dėl, buvo dėl traukinių paketo, ypač dėl rinkos ramščio. Na, tai kaip jau buvo pasakyta, tikrai čia mes turime kompromisą tarp daugelio valstybių ir tenka pasakyti, kad na, turbūt niekas nėra iki galo patenkintas kompromisu. Tačiau vis tik visos valstybės džiaugiasi, kad kompromisas yra. suprantu, kaip sunku viskas tarti. Taip pat ir parlamentų nariai turi savų reikalavimų. Tad tikrai reikia labai išsamei padiskutuoti, ką įmanoma padaryti, o kas jau yra neįmanoma. Labai labai tikiuosi, kad mums pavyks sutarti dėl rinkos ramščių iki šių metų Velykų. Toliau Kitas buvo klausimas pono Zilio dėl migracijos. Šis, na, jau buvo komisijos klausima ne kartą dėl to. Ir dabar klausimas buvo, kokiu problemu kelia migracijai, transportui, sienų uždarimas, kokius tai kelia transporto kaštus. Tai noriu pasakyti, kad komisijai aš taip pat keliu šį klausimą ne kartą, nors transporto taryba neturi tų šiklausimų savo darbo atvarkė, bet žinoma, tai yra labai svarbus dalykas, reikia nepaleisti iš akių ir nepamiršti, kokį poveikį gali sprendimai vienoje taryboje priimti, paveikti kit, e, kitus sektorius, kitas tarybas. Taigi reikia suvokti, kad čia kalbama ne tik apie migraciją, bet ir apie kitus sektorius. Toliau, pane Maisner uždavė klausimą, kaip būtų galima išjudinti aviacijos bylas, kaip tos blokus pašalinti. Na tai, norėčiau galėti pasakyti, kad mes tos blokus galim pašalinti, na ir visko gali būti. Tačiau suprantame, kad, tarkim, yra Gibraltaro klausimas, tarp valstybių narių problema ir Gibraltaro vyriausybės klausimas. Ir kad valstybė kiek tik įmanoma yra pasirengusi padėti Tačiau mes šiandien turime jokio, jokio formalaus vaidmens. Šį klausimą sprendžia užsienio reikalų ministrai ir valstybių vadovai. Tačiau jeigu įmanoma sprendimą ir nebablokuoti šios bylos, tai mes žinoma esame pasirengę imtis šių, šių failų, šių bylų iš karto. Ypač dėl keleivių teisių, dėl vieningo Europos dangaus. Tikrai reikia čia pažangos, jaučiu taip pat spaudimą. Ir jeigu žinote, kaip spręsti šią problemą, tai pasakykite, labai mielai išklausysiu. Toliau taip pat e, būtų atskirtas klausimas dėl Paryžiaus starties ir kaip tai siejasi. Na, noriu pasakyti, kad iki šiol buvo neaišku, ką darys jūrų transporto sektorius ir e, oro transporto sektorius, atsižvelgiant į šios Paryžiaus tarimus. Žinoma, aviacija, taip pat ir transportas turės imtis veiksmų, kad mažintų CO2 emisijas. Ir manau, kad mums tenka atsakomybė iš mūsų pusės pabrėžti tai, kaip svarbu yra, kad išliktų pakankams galimybės tarp civilinė aviacijai bei kitos transporto, kitos transporto būdams. Toliau, ponemas ir davė klausimą ir dėl integruotos bilietų sistemos. Tai siejasi su, ir su geležinkelių paketu. Net tai yra labai svarbus klausimas. Svarbus dalykas, jeigu norime paskatinti labiau naudotis viešuoju transportu. Tačiau klausimas yra, ar tam reikia reglamentavimo, galbūt ir kitų priemonių, kaip tų pačių tikslų pasiekti. Ar tikrai čia reikia ES lygos sprendimų nes juk yra įvairių komercinių sprendimų, kurie kaip tik yra plėtojami šios rytyje. Ir galbūt čia rinka gali išspręsti šį klausimą. Toliau ponas Kreimeris uždavė klausimą dėl geležinkelių statistikos. Ir žinau, kad jis labai mėgsta geležinkelius. Taip pat, na, dabar sužinau, kad labai jam patinka ir savi automobiliai, tačiau taip pat, kiek, kiek žinau, tikrai seniai domisi geležikeliais. Tai noriu pasakyti, kad mes norime padaryti pažangą šioje srityje. Šis failas yra blokuojamas į keletą metų. Ir pagal 8a straipsnį norime numatyti galimybės valstybės narėms, kad jos privalomas pilotinės studijas atliktų. Ir taip pat numatyti galimybę parlam, parlamentui prieiti prieiti prie duomenų, pasakytina, kad e, parlamento visi prašymai jau yra renkami atitinkamuose direktoratuose ir, kaip suprantu, šiuo metu jau yra sutarta dėl neteisikūrinių sprendimų, yra pasirytas ketinimų protokolas tarp Eurostato ir MUV direktorato. Taip pat pastebėtina, kad komisija šimtų metų darbo programoje yra numačiusi, kad pasirengus yra atsimti šį pasiūlymą, jeigu nebus pažangos privatų Niderlandams. Toliau, ponas Kremeris minėjo klausimą dėl įgaliojimų dėl persilinkos valstybių, taip pat dėl konkurencijos sažiningumo dėl konkurencijos aviacijos srityje, taip pat dėl to, kokia vyksta konkurencija tarp aviacijos ir geležinkelių ir taip pat dėl to, kaip vyksta konkurencija aviacijos sektorija. Na tai matau, kad daugišalės darybos čia gali būti geras sprendimas, kaip jau tokiamis priemonėmis sprendžiamos yra aplinkosaugos, darbo teisės ir kiti panašus klausimai tarptautiniu lygiu. Ir ten taip pat galima kalbėti ir apie konkurenciją, apie e, savininkų skaidrumą ir kitus dalykus, vis tai galima, vis dėl to galima kalbėti ES lygiu. Taigi, sąžininkų konkurencija taip pat taps vienu iš mūsų siekinių. Toliau, ponas Langren. Kėlė man klausimą apie Niderlandų teisinę sistemą, tačiau Vėlgi dabar aš jau net, neatstovauju Niderlandams šiuo metu, aš atstovauju visiems transporto ministrams valstybių narių. Tačiau vis tik buvo užduotas klausimas dėl kabotažo. Taip pat buvo minėtas tiltas tarp Švedijos ir Danijos ir apie tai, kokiu kyla problemų. Kokiu kyla problemų. Taip pat kad ne iki galo gerai teisės aktai gyvendinami yra. Ir Na, mes sprendėme šį klausimą jau kalbėdame apie kelių paketą. Ir kila klausimas, ar viskas yra vienodai gyvenama skirtingose valstybėse? Kaip sukontroliuoti šiuos dalykus? Kaip užtikrinti, kad, pažiūrėjau, kabotažo klausimas būtų tinkamai sprendžiamas? nes iki šiol lieka tarp valstybinarių skirtumai šis rytyje. Tikrai reikia imti šio klausimo. Ir jeigu ne iki galo gerai gyvendama, tuomet kiek klausimas, kokiu kitų priemonių mums reikia imtis. Tai vėlgi mes numatome, kad pirmiausia reikia užtikrinti, kad įgyvenama būtų tai, kas yra priimta priešimant kurti naujus teisės aktus. Jeigu turite kokių nors pasiūlymų sprendimų, žinoma, nedėdami kreipkitės, tikrai trauksime tai tose diskusijas. Pone pirmininkė, Manau, kad jau atsakiau visus klausimus. Ačiū. Na, dabar mums dar liko pusvalandis. Yra dešimt komiteto narių, kurie paprašė žodžio. Kiekvienam skiriu po pusantros minutės. Prašau kalbėti trumpai ir į temą. Paskui ministrai atsakys. Ir manau, kad tikrai e, galėsim puikiai padiskutuoti, bent jau link šiol diskusijos vyko tikrai sklandžiai. George Bach, pusantros minutės, prašom. Eh, Erstmal meinen Glückwunsch. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti Luksemburgo ministrui ir jo kolegoms už tikrai puikų darbą. Ar tu iš Luksemburgo? sako pirmininkas. Ne, bet tikrai reikia pripažinti tai, kas yra teisinga. Taip pat noriu padėkoti ir uh, E, už e, informaciją apie geležinkelių paketą. Mes irgi baiminamės, kad tarsi bus atsisakyta kompromiso ir tarsi bus bandoma prastumti kitokį sprendimą. Mes to tikrai bijome. Tikrai džiaugiuosi, kad pirmininkavęs Luksemburgas kartu su kolegomis iš Niderlandų ir toliau laikysis tokios pat politikos. Noriu pasiteirauti ministro Bauš apie tai, kaip vyksta komitologijos procedūra dėl e, automobilių išmetamųjų taršalų ribinių verčių. Likščiau buvome nusivylę, nes nebuvo pasiekta ambicingos pažangos. Kokia yra pati naujausia pažanga? Kada įmanoma susitarti? Dėl socialinio dempingo, tai tikrai džiaugiuosi, kad jūs ėmėtės iniciatyvos dėl krovinių gabenimo sausumos keliais. Tikrai labai džiaugiuosi, kad įvyko susitikimas socialinio dempingo klausimais. Dabar norėčiau perėti e, prie klausimų ministrai iš Niderlandų. Kaip jūs vertinate socialinį dempingą? Mums tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Man tikrai nepatiktų, jeigu pasibaigus Luksemburgui viskas taip ir e, liktų be jokio rezultato. Dabar dėl keleivių teisių ir bendro Europos dangaus. Man atrodo, tai yra labai svarbus klausimai, ypač planuojant investicijas į infrastruktūrą. Kaip Jūs vertinate tolimesnius pokyčius? Uh, Ačiū. Ačiū, tikrai malonu matyti Jūs čia, ypač e, vertinant Jūsų abiejų šalių indėlį į aplinkosauginį transportą. Norėčiau, kad visos valstybės narės, visos pirmininkaujančios valstybės e, būtų tokio pat atsi, pademonstruoti tokį pat atsidavimą. Taip pat noriu pasidžiaugti jūsų darbo balandžio mėnesį, tai yra mažiems miestams ir judumais skirti renginiai, tai ypač aktualu mums ir mes priimėme e, pasiūlymą, vieną pasiūlymą šiuo klausimu gruodžio mėnesį komitete. Noriu paklausti e, apie vieną dalyką, kuris tikiuosi bus apirktas jūsų darbė, tai yra socialinis atskirtis ir E, galimybės asmenims su, su negale užsitikrinti prieigą. Jei pirmininkaujantį valstybę sieks pademonstruoti, koks svarbus, kokios svarbos yra viešojo transporto sistemos, įtraukus transportas, e, prieinamas visiems, ypač miestuose, manau, nemažai paštiektume čia. Dar vienas konkretus klausimas. Žinote, kad nemažai mūsų narių yra pasirašę deklaraciją raštu dėl rimtų sužeidimų, dėl avarijų keliuose tikslų. Tai labai rimta problema ES. Izmail ir kiti pasirašė šią deklaraciją. Būtų naudinga, jeigu jūs pakomentuotumėte, ar galima būtų paraginti komisiją imtis daugiau veiksmų šiuo klausimu. E, akademiniai tyrimai iš tikrųjų labai naudingi. Ir, e, kiekvienais metais žmonės avarijose patiria 200 tūkstančių e, sužalojimų, kurie juos sužaloja visam gyvenimui. E, ir noriu paraginti visus kitus taip pat pasirašyti šią deklaraciją. Ta. Toliau, ponė Foster. Uh, Ačiū, pirmininkė. Noriu labai padėkoti Luksemburgui. Manau, kad jie puikiai padirbėjo. Buvo teisingai pastebėta, kad nereikia stengtis per daug uh, pasiekti per trumpą laiką. Manau, kad tai labai teisinga ir uh, Luksemburgas būtent taip ir dirbo. Turiu klausimą apie aviacijos paketą. Visų pirma, aš buvau pranešėja, rengiau dėl, e, pranešimą dėl dronų panaudojimo civiliniams tikslams ir šiam pranešimui pritarė daugelis frakcijų dėl krypties, kurią norime e, eiti. Tikimės, kad komisija būtent tą kryptimį ir pasuks, kurią parlamentas išdėsi savo pranešime. Jūs kalbėjote apie konkurenciją, noriu ir aš iškelti šią klausimą. E, 1602 Olandų e, įmonės tapo pirmosios, pirmosiamis pasaul, pasaulinėje rinkoje dirbančiomis įmonėmis. Manau, kad, tai vartas, kad turime labai atsargiai apsispręsti, kurią kryptimį norime eiti, ypač dėl, e, dėl to, žiūrint į tai, kaip finansuojamos trečiųjų šalių avialinijos. linijos turėtume neleisti kitoms šalims visą laiką spręsti, kaip, kaip mums elgti su savo verslu, su savo avialinijomis e, Europoje. E, Vidurio rytų šalių avialinijos yra stambiausios didžiųjų Airbus pirkėjos. Tai irgi svarbus veiksnys, bet žinoma, reikia surenkti aktyvas diskusijas šiuo klausimu ir aš tikrai atidžiai stebėsiu, kaip viskas krypsta, kur, kuria linkme viskas krypsta ateityje. Bet tikiuosi sėkmingai dirbti su jumis ir tikiuosi, kad mes sėkmingai konstruktyviai dirbsime ir galite tikėtis EKR frakcijos paramos šiame darbe. Ką? Toliau Pavel Telička. Ačiū, ponė pirmininkė, aš sutaupysiu laiko, nes noriu ne klausimą žodį, bet išsakyti pastebėjimą. Visų pirma, pasidžiaugti pono Bauš pastangomis Luksemburgo indėliu apie tai jau daug pasakyta ir, ponė ministrė, noriu palinkėti jums sėkmės, noriu pasin, paminėti vieną dalyką, kuris jie čekus ir olandus ne e, kokio nors sporto pamėgęs, bet gebėjimas kalbėti tiesiai išviesiai. E, nu, aš dalyvau trilo, trilo, trišalėse dėrybose ir praėjusią savaitę buvo kalbėta apie vidaus rinkos potencialo e, panaudojimą, tačiau tarybos pozicija e, krypsta visiškai priešinga linkme. Ir jūs, na, kalbėdama, nupiešėte tandemo vaizdą ir jeigu būtų daugybė susijungtų dviračių, visi galėtų tilpti, bet būtų gerai, kad tas dviratis judėtų viena, dviračiai judėtų viena kryptimi. Ir dėja, tai kol kas tai, kas daroma, neprisideda prie vidaus rinkos e, potencialo išnaudojimo manau, kad tikrai reikia dėti pastangas. Jeigu yra kažkokios raudonosios linijos, kurių neperžengs taryba, tai mums raudonoji linija yra tai, kad naudos gavėjas turėtų būti klientas, o kol kas tokia, taryba pozicijo, tokia pozicija taryboje nėra priimtina. Na ir aš nenorėčiau čia perspėti jūsų, bet noriu pasakyti, kad tokios pozicijos laikomės čia mes daugelis. Ir jeigu norime sėkmės, kuo greičiau to geriau būtų čia pakeisti. Uh, Kai ką toliau, pane Karimadėlį. Merci. E. Ačiū. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti Luksemburgą pirmininkavusią valstybę. Jūs įrodėte, kad gebate bendradarbiauti su parlamento nariais ir su parlamentu bendrai. Jūs pademonstravote savo kompetenciją bei gebėjimą konstruktyviai dirbti reikia iki galo. Uh, ir aš e, noriu prisijungti prie kitų ir pasveikinti jūs e, na, su tokiu istorinės reikšmės įvykiu transporto komitete. E, Jums pavyko parengti pareiškimą dėl dviračių, padaryti deklaraciją dėl dviračių. Esu pranešėję dėl judumo, tvaraus judumo miestuose ir aš tikrai visą galvą pritariu tam, tai, kas išdėstė tame siūlyme. Ir tik, tikiuosi, noriu e, išreikšti vilti, kad Nyderlandai perims stafetę. Turiu techninio paudžio klausimą. Kaip rengėtis susijęti? šį pirmininkavimą, Liuksemburgo pirmininkavimą ir jūsų pirmininkavimą. Jų, aš esu, kaip sakiau, esu pranešėja dėl judumo miestuose ir miestuose iškil, yra didžiulių iššūkių. Miestus e, e, žlugdo taršos, e, žlugdo tarša. Žinome, viską žinome apie Volkswageno skandalą ir nežinia, ko dabar tikėtis ateityje. E, balandžio mėnesį e, planuojate forumą skirtą judumui ir tvarumui, bet aš pagidaučiau konkrečių rezultatų, nes tai susijęs su e, piliečių sveikatos klausimu. Mes nebegalime žaisti žmonių sveikata. Noriu padėkoti, pasidžiaugti ir COP21 konferencijos rezultatais. Jūs sakėte, kad transporto klausimų ir aviacijos bei jūrų transporto klausimų mums pavyks išbristi iš tos situacijos. Ir aš norėčiau, kad būtų konkrečiai pradėtas svarstyti socialinio dempingo klausimas. Ačiū. Danke sehr. Jetzt äh, äh Marie-Christina Ruto. Pone Roto. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė Bauš. E, Liuksemburgui pirmininkaujant Europos Sąjungoje tenka konstatuoti, kad buvo daug pasakyta, daug pažadėta, bet atvirai pasakius pasigėdų veiksmų. E, geri Europos projektai deklaruojami perimant pirmininkavimą, bet viskas uh, bet nieko konkretaus nepasiekėme. Transporto srityje taip ir įvyko ir ES dažnai nepajėgia atremti e, globalizacijos iššūkių ir dėrybos kai kuriais klausimais vi, labai vilkinamos ir viskam kenkia biurokratija ir žmonėms nesuvokiami čia priimami tekstai. Manau, kad tarybos pirmininkės vaidmuo siūlyti konkrečius sprendimus, e, kurių pagrindų valstybės narės susitartų. Bet, ministrė Bauš, jūsų pirmininkavimas man siejamas su dviem dalykais. Dviračiais, e, kurie galėtų išsirevesti daugybėlį problemų. Ir bet manau, kad transporto politika turėtų būti derinama su COP21 tikslais. Aš esu prancūzė, kaip žinote, dviračius labai mėgsta mano tevinainiai, bet aš netikiu, kad tai yra svarbiausias, vienintelis jiems rūpintis dalykas. Ir e, dabar kreipiuosi į ministrą Šulc. Niderlandai per metus pirmininkavimą turėtų siekti siekti ginti automobilių, laivų ir e, lėktuvų pramonę tarptautinės konkurencijos kontekste, nes e, e, visą pelną susišluoja konkurentai Amerikoje ir Azijoje. E, kalbėjote apie kvotų, e, taršų kvotos sistemos keitimą aviacijos pramonės labui. Reikėtų užtikrinti griežtą kontrolę, kuri taip pat ir trečiosiose šalise. Dėl keleivinių laivų reikėtų išspręsti e, slaptą apskritai to, tais laivais ir keliaujančių imigrantų klausimą. Pavyzdžiui, žinau, kad Kalė praėjusi sekmadienį įvyko dar vienas incidentas. Ir dar vienas klausimas, jeigu jūs leisite, ponė pirmininkė, nes daugybė mano. Daugybė mano tėvininių tai aktualu ir Prancūzijoje, Prancūzijos spaudoje konstatuojama, kad e, e, Niderlandai e, inicijavo e, e, vie, vieną keistą dalyką. Aš ir noriu Jūs patikinti, kad tai, apie ką aš kalbu, yra labai, labai rimtas dalykas. Turiu Jūs nutraukti, na, negalima taip elgtis. Kiekvienam skirta tik po pusantros minutės, Jūs kalbėjote du kart ilgiau. Porą kartų beldžiau plaktuku, Jūs net nesureagavote. Dabar žodis poniai Lukaševskai. Panie Przewodniczący, na początku takie dwa stwierdzenia. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau uh, E, pastebėti, kad tikrai labai sunku pirmininkauti, kai e, Europa susiduria su tokiamis problemomis ir kai e, europiečiai turi tiek daug lūkesčių. Mes turėtumėm išanalizuoti pirmininkaujančios šalies darbą. Niekuomet nemanoma visų darbų baigti per vienos šalies pirmininkavimą. Nėra įmanoma, kad vienos šalies pirmininkavimo metu klausimas pradedamas e, svarstyti ir iš karto susitariama. Tikrai sunku rasti europiečiams tinkamą sprendimą. Aš norėčiau paminėti tas problemas, kurias minėjo ir kiti kolegos. Transporto sektorija yra sukūriama milijonai darbo vietų. Visi nori, kad transporto sektorius klestėtų ir vystytųsi. Aš negaliu pritarti ponui Bach. Jis kalbėjo apie socialinį dempingą ekonomikoje to neturėtų būti. Mes turime kovoti su konkurencijos iškraipimu visose reglamentuose, visose direktyvose yra keliamas ir socialinio dempingo klausimas. Europa jau yra sociali, labai daug yra socialinių teisės aktų. Kaip, ministrė, jūs skatinate kovoti su e, e, europinių įmonių uh, nikimu, kaip ketinate sukurti daugiau darbo vietų? E, e, noriu pasidžiaugti Luksemburgo nuveiktų darbų ir taip pat padėkoti Jums už tai, kad atėjote čia šiandien draugė su Niderlandų atstove. Deja, mano pasisakymui skirtas laikas yra trumpas, todėl aš kalbėsiu apie Niderlandų pirmininkavimą ir dabar perėsiu į Olandų kalbą. Ministre, ačiū už aviacijos vadovų susitikimą. Tikrai, tai, tai buvo tikrai sėkmingas renginys ir puikiai jūsų pirmininkavimo pradžia. Turiu vieną klausimą, jis liečia aviaciją. Praėjusią savaitę prieš tą aviacijos e, klausimams skirtą vadovų susitikimą EASOS direktorius, Europos oro saugumo vado, agentūros vadovas pateikė pasiūlymą sujungti Europos organizacijas atsakingas už oro saugumą. Ypač e, akcentuojant skrydžius virš taip vadinamų konfliktinių zonų, konfliktų zonų. Noriu paklausti, rengėtės e, e, svarstyti šį pasiūlymą taryboje ir dirbti jo, jo pagrindu, remiantis esoje jau turimą darbo patirtimi. O Luxemburgi elnökség fél éve során a közlekedési... Ačiū pirmininkė. Kartu su pirmininkavusiu Luxemburgu mes pasiekėme nemažai pažangos transporto sektorija, ypač dėl geležinkelio paketo ir techninio ramščio. Esu tikras, kad uh, Ir Europos parlamentas šios e, e, techninio dosijo klausimus aptars vėliausiai iki Velykų. Bet e, svarbu siekti susitarimo ne vien tik tais dėl techninio ramščio, bet ir dėl politinių klausimų. Noriu padėkoti pirmininkavusiam Luksemburgui už tai, kad pradėjo trilogo darybas ir tikiuosi, kad Niderlandai tęs pradėtą darbą iki e, per pirmą šių metų pusmetį tikiuosi, kad bus susitarta. Aš kaip EPP šešėlinis pranešėjas tuo tikrai tik, tikiuosi. Dabar kitas klausimas. transporto sektoriaus socialinę pusę. Labai svarbu, kad būtų kovojama su net, e, konkurencijos iškraipimu. Rytų Europos šalise darbuotojams dažnai yra mokamas e, žemesnis atlyginimas ir yra nemažai įmonių, kurios piknaudžiauja tokia situacija. Aš norėčiau, kad Niderlandai bandytų šią problemą spręsti. Tai svarbu, kalbant ne vien tik tais apie geležinkelio paketą, bet ir apie kitus transporto dosiją. Marijan Žamarinescu. Thank you, Chair. Thank you for Luxembourg. Ačiū pirmininkį, noriu padėkoti Luxemburgui iš pirmininkavimą. Uh, Kreipiuosi į Niderlandų atstovę komisiją. E, patikė keletą, pateikė keletą pasiūlymų dėl CEF infrastruktūr, Europos infrastruktūros tinklų sujungimos priemonės ir iki 2016 pabaigos valstybės turi pateikti pasiūlymus dėl transporto pagal partnerystės, e, kitaip jos negaus lėšų iš Europos fondų. Visų pirma, norėčiau maloniai paprašyti, kad Nepamirškime, kad 2017 biudžete būtų numatytas, būtų skirtos lėšos SEF, kad, kad būtų galima kad, kad būtų galima jas panaudoti. Antra, Norėčiau, kad įvertintumėte e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai patvirtintus projektus ir akcentuotumėte transporto infrastruktūros projektus, kad valstybių narių pasirinkti projektai būtų gyvendinami ir būtų užbaigti Europos transporto koridoriai. Nes jeigu vienam gale vienas e, gabalas tiesiamės, kitam gale kitas, tai tikrai nenaudinga Europos Sąjungai. Ir galiausiai vienintelė galimybė išspręsti aviacijos paketą, tai pradėti diskusijas pagal konkrečius ant stalo patiktus pasiūlymus, kitaip niekada tas klausimas neišsispręs. Jei nepradėsite diskusijų iki birželio, kitaip rezultatų neturėsime. Ačiū. Labai ačiū. O dabar suteikiu galimybę abiems ministrams atsakyti. Kiekvienam skir, skiriu po penkias minutės kalbėsiu labai trumpai, išlieka vienas nesakytas klausimas pono Bach. Pone Bach, dėl jūsų klausimo vėl turiu kalbėti apie e, transporto sektorių, apie automobilius. Atsakysiu labai aiškiai. Pagal komitologijos procedūrą E, dvi valstybės e, palaikė ponę Benkovs iki pat galo, tai e, Luksemburgas ir Niderlandai už griežtesnės normas ir, ir už komisijos pasiūlymą, tačiau visos kitos šalis buvo priešas. Aš neslėpsiu, kad aš džiaugiuosi, labai džiaugiuosi tuo, kad Europos parlamentas nusprendė pasinaudoti savo turimą įtaką ir pa pagerinti, patobulinti komitologijos, pagal komitologijos procedūrą priimtą sprendimą. Danke sehr. Jetzt. Ačiū. Pane Melanai Šulc. Taip. Ačiū, tikiuosi, kad penkių minučių užteks. Man, nes klausimų užduota labai daug. Na, pasitengsiu greitai atsakyti. Ponas Bachas, keli klausimai dėl socialinio dempingo. Žinoma, nepamiršome, kad tai labai svarbi byla. Apie tai jau kalbėjome per posėdį su transporto administracijų vadovais ir komisija, tai vyko praėjusią savaitę Hagoje. Ir dabar laukime Europos komisijos pasiūlymo. Turėtų šiais metais jis būti pateiktas. Taigi nepamiršime šios svarbos klausimo. Visuomet, kad tik manoma, kelsime šį klausimą. Toliau buvo klaus, keliamas klausimas dėl infrastruktūros transporto srityje plėtojimo dėl fondo ir na, tai tikrai labai svarbus instrumentas, nes tai suteikia galimybę pavyzdžiui žalinimui, taip pat ir investavimui į jūrų laivus, į kitus projektus, kurie naudo švarę energetiką. Kol kas dar penktų pradėti darybas dėl vidurio laikotarpio peržiūros, tačiau svarbu vis tik įvertinti, kokios priemonės bus galima panaudoti artimiausių metų. Toliau ponė Anderson kėlė klausimą taip pat ir ponė Deli. Kėlė klausimą dėl miestų mobilumo ir šaliai mobilumo. Na, mums tai yra labai svarbu. Ir būtent dėl to rengime neformalų posėdį, neformalų transporto tarybą, taip pat ir aplinkosaugos tarybą neformalią darėme tuo pačiu metu. Berats niekada iš tai buvo daryta, Tai buvo puikia proga pakalbėti apie mobilumą, apie aplinkosaugą, visą tai apimti kartu, taip pat kalbėti apie žalį, e, žalį judumą, išmanų judumą. Toliau, subsidarumo klausimas. Na, tai, tai kartais gali kelti problemų. Tačiau aš pabrėžti, kad svarbu dalis gerąją praktiką, gerais pavyzdžiais. Ne tik imtis teisėkūros, tačiau ir dalintis gerais pavyzdžiais. Tai taip pat ir jums labai svarbus vaidmuo yra. Toliau dėl nelaimingų atsitikimų keliuose, dėl e, žūstančių ar sužalojimų žmonių keliuose. Tai bus įtraukta į, į kelių paketą šis klausimas. Ir, na, aš, ne, kaip pirmininkė, dabar nesu numačiusi jokių tokių klausimų darbo atvarkėje, tačiau per paskutinius pietus su komisija apie tai kalbėjome šiek tiek, paskutinius valstybės taip pat kalbėjome ir Niderlandams tai žinot visuomet buvo labai svarbus klausimas. Bet manau, kad tai bus sprendžiama kelių, direkt, kelių pakete. Toliau. Buvo ponios Fose klausimas dėl bepiločių orlaivių. Tai bus aviacijos paketas išlasmas sprendžiamas. Tad manau, kad jūs tuomet galėsite pasiremti savo įdirbių per tas darybas prašėte mūsų atsargiai vertinti konkurencingumo klausimą, nes sakėte, kad labai sunku bus įvertinti, ar tikrai tai trečios šalis e, skaidriai ir sąžiningai elgesi. Na, žinoma, apie tai dar galima bus diskutuoti, galima diskutuoti, kaip čia apibriežti galima sąžininką konkurenciją taip bus daroma pagal komisijos paketą. Toliau, Pavel Tyliška išsakė pastabą, kad labai svarbu, jog klientai gautų naudos iš tų visų darybų dėl aviacijos, tai žinoma, tai visiškai tiesa. Taip. Pone Talis Bročiau atsakiau. Pone Arnatu uždavė klausimą apie vairuotojų pažymėjimus, tačiau tai nacionalinis klausimas ir dabar aš negaliu tai atsakyti kaip transporto tarybos pirmininkė. Toliau pana Liukašivska. Atsiprašau, jeigu blogai ištariau pavardę. Taigi išgirdau pastabą, kad svarbu yra pažiūrėti visus konkurencingumo aspektus, ne tik bandyti sureglamentuoti socialinio dempingo klausimą. Na, tai mes dažniausiai kalbame apie sąžiningas darbo sąlygas. Ir manau, kad geriau iš tos perspektyvos žiūrėti, o ne tik iš dempingo pusės. Tad galbūt tai padės. Toliau, ponas van Milsenburg kėlė klausimą dėl Europos organizacijos, kuri nori prisimti atsakomybę už saugų skraidimą ir visas skraidimo zonas. Tai reikia į tai atsižvelgti. Čia taip pat ir dėl EASOS reikės pažiūrėti, kad tai siejasi. Pasiūlymas įdomus yra. Žinote, buvo MH17 tragedija. Tai buvo svarbi ne tik Niderlandams, bet ir kitoms Europos šalims. Tad manau, kad tikrai bus įtraukiama į esos veiklus vėliau. Tai. Bet vėlgi sakau, tai ne kaip Olandijos atstovė, o kaip visų atstovė. Toliau, ar dar vienas klausimas liko neatsakytas? Ne, ačiū. Labai ačiū, ačiū už tai, kad pas mus atvykote, ačiū, kad atsakėte į mūsų klausimus, ačiū mūsų komiteto nariams už aktyvų dalyvavimą diskusijoje. Šiandien įvyko iš ties įdomi diskusija tiek apie praeitį, tiek ir apie ateitį. Dar kartą ačiū ministrams už tai, kad šiandien jie pas mus buvo atvykę.